Sakykime, prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra keturi rezoliucijos projektai dėl Laoso ir Vietnamo. Pirmiausia, įsiteiksime žodį rezoliucijų autoriams, pirmoji ponė De Kaiser. Merci, monsieur, monsieur Ačiū, ponė pirmininkė. Štai. Dar vienas skubos varkatagretinės klausimas dėl Vietnamo ir Laoso. Aišku, mes jau esame tos klausimus nagrinėja, tačiau šis reikalas negali likti be atsako. Mums tikrai kelia susirūpinimą šis beitas. 2006 metais uh, iš jungtinių tautų sąrašo buvo išbrauktas Laosas ir Vietnamas dėl uh, kaltintas prieš tai uh, e, disidentų persekiojimo. Aš norėčiau paminėti vieną atvejį, kuris man atrodo uh, yra tipiškas atvejis, ponia Traiksanten, tai yra rašytoja, žmogaus teisų gynėja. Ji šiandien sėdi kalėjime dėl to, kad gina raiškos laisvę ir žmogaus teisės šioje šalyje. Ji serga diabetu ir m, mm, tikrai e, kyla pavojus jos gyvybei. Ne, trūksta, aišku, priežiūros kalėjime, užtikrinant jos gerą sveikatą ir gali tikrai iškilti jai labai didelis pavojus gyvybei. Dėl Vietnamo. 2010 metais vėlgi buvo priimtos tam tikros, yra nuodytos priimti tam tikros priemonės ir manau, kad tos šalies prisitaikymas prie tarptautinių e, normų galėtų tik sustiprinti moralinį tos šalies autoritetą. Dėkui. Tomas man, dvi minutės kalbės. Žmogaus teisų situacija Vietname kelia nerimą. Religinių grupių, krikščionių, budistų persekiojimas pasitaiko kasdieną. Visi, kurie pasisako už laisvę žmogaus teisės, yra bauginami ir e, sistemingai stebimi. Rugsėjo mėnesį šimtai e, vieno vienuolino vienuolių buvo užpulti ir e, policija nieko neveikė. Visi tie, kurie bando, bandė pasislėpti e, netoliese esančiame vienolyne, e, taip pat e, su jais buvo elgiamasi netinkamai. ES, kitos pasaulio valstybės siunčia signalus, kad žmogaus teisų situacija pagerėtų, tačiau į tos signalus nereaguojama, nepaisant to, kad yra labai daug priežasčių, kad situacija pasikeistų. Viena iš tų yra kitais metais prasidėsiantis Vietnamo pirmininkavimas ASEAN grupiai. Negeresnė situacija ir la, Laose lapičio pradžioje daugiau nei 300 taikiai demonstravusių žmonių reikalavusių daugiau demokratijos ir pluralizmo buvo brutaliai išvaikyti slaptosios policijos pareigūnų. Šioje šalyje uh, e, užgneužiami bet kokį politinio dialogo daigai. Ir viską kontroliuoja vienintelė partija. Tūkstančiai uh, Laoso pabėgėlių, kurie e, gyvena viena pabėgėlių stovykloje Tailandė, negauna pabėgėlių statuso. Organizacija Gydytojai be sienų pranešė Europos parlamentui, kad pabėgėlių stovyklose praktiškai neįmanoma teikti humanitarinės pagalbos, nes žmonės yra nuolat ir savavališkai suiminėjami ir priverčiami grįžti į Laosą. Mes parlamentarai raginame komisiją ir tarybą informuoti mus apie tikrąją padėtį ir e, informuoti, kokie, kokių susitarimų dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasirašytų su šiomis e, vyriausybėmis yra pažeidinėjami ir kokie ne ir kokias galima daryti tarptautinio spaudimo priemonės Vietnamo ir Laoso vyriausybėms. Pone Hautala, vieną minutę. Pirmininkė, noriu pranešti, tiksliau gera žinia yra, kad ASEAN valstybės, e, juose pradėjo veikti regioniniai žmogaus teisų biurai. Iš tikrųjų, tai, kas atsitiko su Vietnamo vienuoliais, yra šokiruojantis dalykas, jie tapo smurto aukomis. Mūsų komitete turėjome galimybę susitikti su šių vienuolių atstovais neseniai. Situacija Vietname yra dar grėsmingesnė. Mes turime pasmerkti tą faktą, kad dviejų vienuolynų, daugiau nei 300 vienuolių buvo užpulti, jų atžvilgių buvo naudojamas smurtas, iš jų buvo nuolat tyčiojamasi. Junktinių tautų žmogaus teisų taryba yra paskelbusi atitinkamas rekomendacijas, e, kuriuose siūloma ir reikalavima nusiųsti atitinkamą Junktinių tautų atstovą į šios regionus tam, kad jisai vietoje įsitikintų, kokia yra žmogaus teisų situacija. Dabar skirų frakcijų atstovai kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu Kristijan Preda vieną minutę kalbė. în detenție pentru opiniile lor politice și religioase, iar atacul violent împotriva călugărilor budiști survenit la sfârșitul lui septembrie vădește, cred eu, Žmonės yra įkalinami dėl jų politinių įsitikinimų. Visą tai rodo, kad Vietnamas atsisako pagerinti žmogaus teisų padėtį. Laosas yra ta šalis, kuri gyvena kar, karinės diktatūros sąlygomis. Um, studentų ir E, judėjimo vadovai ir e, mokslininkų judėjimo vadovai taip, yra sodinami į kalėjimus, e, armija slopina bet kokį pasipriešinimą režimui. Tie, kas kovoja prieš valdžią, patiria persekiojimus. Tos šalis turi laikytis nustatytų standartų žmogaus teisės, teisų srityje. Mažumų teisų apsauga apsaug... ir situacija tų, kurie reikalauja tik tikėjimo laisvės. Tie žmonės turi matyti, kad jų interesai yra ginami. Tarptautinė bendruomenė turi sekti žmogaus teisų padėtis šiuose abiejose šalyse ir galbūt tai padėtų pakeisti situaciją jau artimoje ateityje. Ačiū. Geringer de Odenberg, na minutė. Pone Geringer de Odenberg, vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė besitęsiančios dėrybos dėl naujo susitarimo partnerystės ir bendradarbiavimo tarp ES ir Vietnamo turi numatyti ir atitinkamus piliečių teisų ir laisvių straipsnius. Remdamėsi turimą informaciją, mes esame labai sunerimę dėl situacijos Vietname, taip pat ir dėl represijų taikomų internautų atžvilgių internete. Privalome užtikrinti teisvę reikšti nuomonę bet kokiu klausimu. Tuo tarpu e, Vietname yra e, ribojama žmogaus e, teisė naudotis internetu ir reikšti ten savo nuomonę. Internetiniai pirmininkas prašo kalbėtojo kalbėti lėčiau. Minute, you know, okay. Przepisy z 2008 roku. 2008 metų duomenys dėl e, internetinių dienoraščių e, draudžia tenai platinti informaciją skirt, nukreiptą prieš vyriausybę arba e, kalbančią apie kitus jautrius klausimus. Tarnautai yra patalpinami kalėjimus, apie tai praneša Nu, tarptautinės nevyriausybinės organizacijos ES negali ramiai žvelgti iš šios faktus, be politinių veiksmų reikia imtis ir teisinių akcijų, todėl aš kreipiuosi į atsakingas institucijas, ragindama įtraukti taip pat ir žmogaus teisų straipsnius į naujus susitarimus su Vietnamu. Ačiū labai, liberalų frakcijos vardu, ponas Vambalė. Pone pirmininkė, Alde grupė laikosi nuomonės, kad Laose ir Vietname nėra demokratijos, neužtikrintas žmogaus teisės, tikėjimo teisės ir taip toliau. Taigi mes palaikome šią rezoliuciją ir raginame komisiją ir tarybą imtis veiksmų. Ačiū. Dėkoju. Ponas Lagutko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dar sveiki. Norėčiau atkreipti dėmesį į dramatišką krikščionių padėtį abiejose šalyse. Na, abiejose šalyse valstybinė sistema siekia uh, e, pr, išnaudoti krikščionis Tai yra komunistinio režimo paveldas. Tai yra traktuoti krikščionis kaip vakarų kapitalizmo avangardą. Na ir jie yra bauginami, atimamas jų turtas, žmonės yra e, išnaudojami, daromas psichologinis spaudimas mes ES tikrai turėtume su tuo nesitaiksyti. Negalima jų kovoti prieš krikščionybę. Turime imtis kokiu nors veiksmų prieš visą tai. Dėkuoju ponui Lietgutkai. Ir dabar pana Rita Korholė vieną mintę. Dėkuoju, ponė pirmininkė rugsėjo mėnesį Laosas žengė didelį žingsnį link žmogaus teisų situacijos pagerinimo. Buvo patvirtintas tarptautiniai žmogaus teisės įpareigojimai, apimantis žmogaus teisės ir kitas. Kita vertus, tenka pripažinti, jog iš dalies praktika atrodo kitaip, taigi reikėtų daugiau politinės valios siekiant pažangos šioje srityje. 1929 metais buvo suimti studentai ir jie vis dar kalė, jie turi būti paleisti. Tas pats pasakytina ir apie tuos asmenis, kurie dalyvavo taikiuose demonstracijose ir už tai buvo sulaikyti ir suimti. Taigi šios šalis turi priimti naujus teisės aktus, kurie atitiktų tarptautinius žmogaus teisų apsaugos standartus. Taigi, e, reikėtų padėti šiems šalims atkurti demokratinės sistemas ir tai leistų pagerinti žmogaus teisų padėtį. Ponas Tarabela. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Liepos mėnesį džiaugiausi, kad 2006 metai buvo politinio atvirumo metai Vietnamui. Kviečiu Vietnamą atsižvelgti į teisės visų religijų egzistuojančių šalies teritorijoje ir leisti žmonėms pasirinkti tikėjimą laisvai. Praėjo dviejų metai, tačiau matau, kad situacija nepasikeitė, nes žmonės neturi laisvės išpažinti norimą tikėjimą. Matome, kad areštuojami budistai vienuoliai ir tokiu atveju vis daugėja. Kai prezidentas Zen pradėjo vadovauti Vietnamui, matome, kad švietimo srityje, e, sveikatos apsaugos srityje atsiranda pažangos. Tuo pat metu turėtume priminti Vietnamui, kad žmogaus teisės taip pat yra labai svarbus dalykas ir kad joms reikia sirpti geriamą dėmesį. E, Vietnamas yra pasirašęs tarptautinį paktą susijusi su politinių kalinių teisėmis. Reikėtų, kad to pakto būtų laikomasi, taip pat, kad būtų laikomasi laisvių susijusių su būrimus į asociacijas ir politinių laisvių. Žmonės sulaikyti lapkričio mėnesį taikių demonstracijų metu turi būti paleisti, lygiai taip pat ir tie, kurie buvo sulaikyti e, ankstesnių e, demonstracijų metų, 99 metais. Ačiū, ponas Černetski. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai. Šiame parlamente mes jau kalbėjome, diskutavome apie Vietnamą ir ypač daug dėmesio skiriame budistų persiekimui tai buvo padaryta per ankstesnę šio parlamento kadenciją, o šiandien vėl mes sugrįžame prie šios temos. Tai yra tikėjimo laisvės šiuose šalyse ir šį kartą dabar kalbame apie krikščionis. Tai yra, atrodo, tikrovės dalis abiejose šiuose šalyse - religinis persiekimas. Mano šaliai yra labai aktualų žmogaus teisės klausimai, jautriai žiūrime ir norime kalbėti apie tai, ne vien tik kaip politikai, bet ir kaip blogeris žinomas Lenkijoje norėčiau suprotestuoti prieš religinį persiekimą. O taip pat ir blogerių persiekimą Vietname, jie turi būti apginti. Dėkuoju, pradėkime spontanišką pasisakymą. Raundą ponas Mauro, prašau. ponė pirmininkė. Persiekiojimai, diskriminacija dėl religinių priežasčių nėra naujas dalykas Vietname. Kasdien, kas mėnesį sužinom tokių naujienų ir tai tęsiasi 50 metų. E, norėčiau paminėti Vinglenglong katedros sugriovimą, ten buvo įsteigtas parkas, taip pat galėtume paminėti jėgos panaudojimą tam, kad būtų galima išsklaidyti žmonės, kurie norėjo apginti Hanojuje mergelės Marijos skulptūrą, kad ji nebūtų sugriauta buldozeriu. Žmonės yra persiekiojami dėl to, kad jie nori laisvai rinktis tikėjimą. Šios totalitarnės tendencijos nuolat stiprėja. Hanojaus vyriausybė stengiasi kovoti prieš judėjimus kurie kelia pavojų jų supratimų valdžiai ir dėl to stengiamasi naudotis visokiomis net politiškai pavojingomis priemonėmis. Kai dėl situacijos lause vėlgi persekiojami krikščionys, jie areštuojami, jiems grasinama, žmonės yra priversti išsikelti iš savo gyvenamųjų vietų. Tai yra žmogaus teisų pažeidimas, ponė pirmininkė, tai nėra, uh, kažkokia, e, pri, tai nėra kažkokia malonė tų, kurie yra valdžioje, leidimas žmonėms praktikuoti savo tikėjimą. Tai yra normalus dalykas. Dėkui. Pane pirmininkė, bet kokius veiksmus turime paremti, kurie padeda kovoti už žmogaus teisės, dėja kai kuriuose pasaulio valstybėse pagrindinės žmogaus teisės yra pažeidinėjimus. Kuomet kreipiame dėmesį į šios pažeidimus, turime taip pat nepamiršti ir tų valstybių, kuriuose žmonėms neleidžiama laisvai praktikuoti savo tikėjimo, laisvai reikšti savo nuomonės, kitaip demonstruoti savo įsitikinimu. Dėl to privalome iškelti į viešumą visus šios pažeidimus, tačiau taip pat ir Europai privalu atsiminti, kad ji turi būti pavyzdys pasauliui, demonstruojantis gilės laisvės ir kitų pažiūrų bei įsitikinimų e, pagarbos ženklus. Todėl Aš noriu kreiptis ir priminti, kad Europos žmogaus teisų teismas taip pat turi stebėti, kad ir Europos valstybėse e, būtų galima e, laisvai reikšti savo nuomonę, pavyzdžiui, Italijoje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, tiksliau bando nutraukti. Reikia priminti, kad bet koks veiksmas susijęs su žmogaus teisų pagarba yra labai svarbus ir reikia apie tai viešai ir garsiai kalbėti. Paskutinis kalbėtas Čelsas Tenukas. Ačiū pirmininkai, Vietnamas ir Laosas dėja lieka kartu su Kuba ir e, Kinija valstybės, kuriuose neveikia parlamentinė demokratija, nuomonių įvairovė ir valdo viena partija, žmonės neturi teisės laisvai praktikuoti savo tikėjimą. Vietname budistai ir katalikai nėra toleruojami vienojaus vyriausybės, o Laose žmonės yra persiekiami, turi bėgti į Tailandą, pasitelkę visą pasaulio gerąją valią ir įgyvendindami tarptautinius įsipareigojimus E, mes galime tačiau prieiti išvados, kad komunistų diktatūros niekamet netarps laisvomis demokratijomis. Ačiū dabar komisarui De Hicht žodis. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie Laosą. Komisija pastebėjo, kad per pastarosius metus Laoso bendra politinė situacija ženkliai pagerėjo ir pritarė Europos parlamentui, kad e, ratifikavus Laosui tarptautinę piliečių teisų konvenciją buvo pasiekta nemaža pažanga užtikrinant tikėjimo žodžio ir spaudos laisvę. Komisija sveikina tokį žingsnį, taip pat faktą, kad Laosas pasirašė Junktinių tautų konvencija nukreipta prieš korupciją. Lause dabar jau galime e, registruoti ir veikti plėtinės visuomenės organizacijoms. Tai padeda vystytis e, valstybės demokratiniams struktūroms. Kalbant apie tuos tris asmenis, kurie, kurios mini Europos parlamentas 2009 e, metais komisijos delegacija Vienciene pabrėžė ir e, norime pasakyti, kad e, pirmasis iš minimų asmenų buvo išleistas į laisvę 2002 metais. Kiti du iš tikrųjų jų sveikatos būklė yra pakankamai gera. Paskutinis minimas asmo apskaitai nežinomas Laoso vyriausybei. Dėl tariamų šimtų demonstracijos dalyvių arešto 2009 metų pradžioje mes negavome jokio patvirtinimo apie tą informaciją komisiją pritarė Europos parlamento nuomonį, kad 459 asmenų sulaikimas Nuikajoje turi būti išspręstas kaip įmanoma greičiau. Komisija ragina Laoso ir Tailando vyriausybės e, leisti šiems piliečiams asmenims išvykti į trečiasis valstybės, kurios e, sutinka suteikti jiems politinį prieglopstį reikia atlikti, tačiau išsamų tyrimą tam, kad būtų nustatyta, kokie padėtie yra pabėgėlių stovyklos. Dėl Vietnamo komisija pritarė parlamento išreikštam susirūpinimui dėl to, kad Vietnamo vyriausybė pastaruoju metu ėmėsi priemonių prieš žmogaus teisės areštai žmogaus teisų aktyvistų bei interneto blogerių, taip pat veiksmai nu, nukreipti prieš įvairias religinės bendruomenės, budistus, čia e, minimi du e, vienolynų užpalimo pavyzdžiai yra smerktini. Vietnamas pasirašęs tarptautinę konvenciją dėl piliečių teisų, taip pat yra prisėmęs atitinkamų įsipareigojimų žmogaus teisų srityje jungtinių tautų kontekste. Todėl mes raginame, kad būtų paleisti e, demokratijos aktyvistai Vietname, kurie šiuo metu yra laikomi suimti dėl to, kad e, taikiai reiškia savo nuomonę. Aš manau, kad e, ekonominio nuosmukio laikotarpiu reikia bandyti spręsti visas problemas taikiai, todėl mes raginame Vietnamą priimti tokį spaudos įstatymą, kuris atitiktų tarptautinių konvencijų, atitinkamos tarptautinės konvencijos 19 straipsnį dėl žodžio ir spaudos laisvės. Mes tikimės, kad e, santykiai su Vietnamu toliau išliks konstruktyvus, kad bus tęsiamas dialogas ir galų gale jis atneš rezultatų, nes dialogas šiuo atveju yra pats geriausias būdas spręsti visus ginčytinus klausimus ir problemas. Ačiū komisarui. Diskusija šio klausimo baigta. Balsuosime pasibaigus bendroms diskusijoms. Dabar pereikime prie penkių rezoliucijos projektų dėl Kinijos, tautinių mažumų teisų ir mirties bausmės taikymo ir norėčiau pirmiausiai suteikti žodį poniai De Kaiser. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. E, manau,